Da, mes, e, mus kamavo ir nerimas, ir mes nežinojome iš tikrųjų, kokį rezultatą pasieksime ir ar tas rezultatas atitiks mūsų lūkesčius ir nustatytus tikslus. Ir šiandien džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad rezultatas yra labai geras. Mes kartu sutelkę pastangas siekime bendro tikslo, tai yra siekime geriau apsaugoti vartotojus ir kartu panaikinti kliūtis, kurios šiuo metu trukdo gerai veikti skaitmininė rinkai. Pirmą kartą Europos piliečiai ir verslas galės naudotis iš esmės sudarintų taisyklių sistema, kuri yra sukurta tam, kad galima būtų skaitmeninį turinį teikti paprasčiau ir tai, paprasčiau teikti skaitmeninės paslaugas. Šios suderintos taisyklės taip pat yra suderintos ir su sumoniųjų prekių nuostatomis. Taip mes atsižvelgėme tai, kad rinka nuolat keičiasi ir joje prekiaujame, kad prie interneto prisijungiame vis daugiau prietaisų ir mobilių, mobilių kompiuterių ir telefonų ir net kalbama apie išmanių išmaniuosius namus. Mes tikimės, kad pirkėjai galės labiau pasitikėti e, sandoriais, pirkdami internetu. Jie galės gauti taip pat ir tinkamus programinės įrangos atnaujinimo elementus, paškai tai yra reikalinga tam, kad e, įgyta prekiai gerai funkcionuotų. Be to labai svarbu paminėti, kad bus sustiprintas teisinės tikrumas ir skaitmininė, nuostatas dėl skaitmininio turinio teikimo užkirs kelią teisiniai fragmentacijai ir yra nustatytos sudarintos atitikties, tai nustatymo taisyklės ir varto, žalos atlyginimo nuostatos. Be to, numatyta galimybė taip pat atitinkamai pakoreguoti direktyvos nuostatas, atsižvelgiant nacionalinius ypatumus. Taigi šios taisyklės, sutarčių tai- e, taisyklės yra išsamios ir šiuolaikiškos. Matau labai daug jaunų žmonių tarp klausytojų ir tikiuosi, kad dauguma jų nuolat perka ką nors internetu ir jiems aš norėčiau nusiųsti gerą žinę visiems tiems vartotojams, kurie stebi mūsų di diskusiją. Mes padarėme viską tam, kad perkant internetu jų nekiltų kokiu nors nenumatytų nemalonių surprizų. Taigi mes siekiame kuo labiau suderinti sutarčių taisyklės, kurios yra taikomos bendroje skaitmeninėje rinkoje. Taigi, pirkite internetu, ne, nebejokite, nepergyvenkite, džiaukitės tą prekybą, nes mes tikrai padarėme viską tam, kad užtikrintume kuo geresnį jūsų apsaugą. Dėkuoju. Ačiū e, komisijos narė. Dabar ponia Hautala, Teisės reikalų komiteto vardu. Pirmininkė, komisijos nariai, norėčiau Jums padėkoti, norėčiau padėkoti kolegui Fos, Gerhardt ir Arimont už šį nuveiktą darbą, e, e, perženčias dvi direktyvas. Teisės reikalų komitetas negalėjo pasirinkti tarp minimalaus ir maksimalaus harmonizavimo, dėl to labai greitai pasitraukėme iš žaidimo. Bet tai iš tikrųjų yra harmonizavimo pratimas, reikia harmonizuoti vartotojų apsaugos e, teisės aktus Ir dabar ES pristatė visiškai naują vartotojų apsaugos e, lygmenį. Ir jis tikrai buvo sėkmingas. Šios dvi direktyvos sukūrė bendrą standartą e, internetinės priekybos taisyklėms, sutarčių e, teisiai, kadangi šis verslas iš tikrųjų plėtojasi, jos apriboja fragmentaciją valstybėse narėse. Ir šios dvi direktyvos taip pat paaiškina uh, E, tarpininko atsakomybę ir pardavėjai taip pat e, e, gali atlyginti pirkėjui. Taigi tai yra daug atsakingesnė tiekimo grandinė, kuri yra pristatoma. Dėkoju pirmininkė, o dabar EPP frakcijos vardu podė Maidel. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Mes norėtume dažnai, mes kalbame apie tai, kur e, galbūt neturėtų kištis ES, kur jos nereikia. Ir man atrodo, yra tokių sektorių, e, bet yra sektoriai, kurios, e, kurios mus labai akilai strebi. Tai yra skaitmeninis sektorius. Turime veikti kartu, turėtume sutelkti visas jėgas ir elgtis ties savo stiprybėmis. Čia vartotojas e, turi gana ribotas teisės e, skaitmeninėje aplinkoje, dėl to e, mums reikėtų dėti visas pastangas. 62 milijonai vartotojų turi įvairių problemų ir reikia atlyginti jų nuostolius. Daugeliu dažnai tie nuostoliai nėra atlyginami. APP frakcija labai dažnai e, kalba apie šias problemas, dažnai nėra aiškių, kaip galima būtų atlyginti e, klientui Kalbant apie skaitmenę aplinką, norėčiau padėkoti e, tiek ponui e, Arimo, tiek kitiems kolegoms už bendradarbiavimą ir tai, kad pateikėte vartotojų rinkai tokį direktyvą, e, kur, kuri parodo, kad ES gali veikti kartu, kad gali taip pat kartu apsaugoti vartotojo skaitmeninėje erdvėje. Ačiū. Ačiū. Dabar socialistų demokratų vardu, ponė Rozier. Ačiū, ponė pirmininkė. Načiau pasveikinti pranešėjus, tai yra dvi direktyvos, kurios yra tikrai labai svarbios, taip pat mano e, kolega Vingebert, kuri taip pat prisidėjo prie šio darbo. Šie du tekstai tikrai yra puikia pažanga tiek pirkėjams, tiek pardavėjas, kurie padeda harmonizuoti e, taisyklės, perkant prekes ir paslaugas internetu. Taip pat norėčiau e, pasveikinti visus, kad sugebėjome pasiekti e, sutarimo, kurio apibendrina visas taisyklės, kurie padaro gyvenimą lengvesnį mūsų klientams, kurie perka nemažai paslaugų ir taip pat tiekėjams, kurie tas paslaugas teikia. Labai svarbu, kad mes čia kalbame apie fizinės prekes, reikia apsaugoti mūsų klientus, kurie perka materialias prekes, taip pat ir programinę įrangą. Taigi, kalbant apie skaitminio turinio teikimo sutartį, šis tekstas tikrai labai svarbus, kadangi jis harmonizuoja ES taisyklės, kur kartais dažnai neegzistuoja jokių nacionalinių taisyklių. Taip pat norėčiau padėkoti E, už tai, kad galėjome e, prieiti bendro sutarimo e, būtent šioje srityje. Mes taip pat norėjome atsižvelgti į vartotojų situaciją, sutartis, kurios yra sudaromos su renkant asmens duomenis. Ir labai dažnai e, tokia priekyba e, vyksta internetu ir dėl to e, tai yra įtraukta irgi šį tekstą. Taip pat yra kalbama apie vieningą skaitmeninę rinką, saugomas klientas ir būtent dėl, už tai mes ir kovojame visi. Ačiū. Dėkoju. O dabar ponas Dalton. Uh, and... Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems trims bendrapranešėjams už jų darbą vieningos taisyklės, perkant skaitmeninį turinį, palengvina gyvenimą tiek verslo įmonėms, tiek klientams. Junktinė karalystė buvo pirmoji, kuri pristatė tokius teisės aktus, tačiau kitose valstybėse narėse nėra, nebuvo jokių taisyklių. Jeigu norime, kad ES būtų skaitmeninė, e, turime remtis bendromis taisyklėmis, kadangi klientai perka e, programinės įrangas, žaidžia internetu, dėl to reikia taisyklių, kur e, vartotojai būtų apsaugoti bent jau minimaliai. Taip pat labai svarbu tai yra ir verslo įmonėmis, kurie parduoda tiek prekes, tiek paslaugas į kitas šalis. Labai svarbu taip pat ir tiems, kurie siekia teisių arba žalos atlyginimo. Taigi Prancūzijos e, laikraščio e, pavyzdys buvo labai e, geras šiuo atveju, kuris priemė prenumeratą internetu, bet vėliau ją atšaukė ir net lygino jokios žalos. Yra tikrai pavyzdinis šiuo atveju. Taigi, o dabar ponė Dite Hranzova, Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nari. Tikrai galime pasidžiaugti šių dviejų vartotojas saugančių dokumentų pavyzdžių, kurie garantuoja pagrindinės teises vartotojams. Nors aš sakiau, kad um, įrodinėjimo naštos um, išplėtimas e, turėtų būti pratestas, bet e, nuo šešių e, mėnesių iki metų yra vis tiek neblogas žingsnis, tai aš visai tam pritariu. Reikia kurti geresnius ir saugesnius produktus. Jeigu jūsų produktas neveikia po metų, jis neturėtų būti iš viso rinkoje. Na ir taip pat manau, kad svarbiausia dalis šių dviejų o, dokumentų yra ta, kad mes bandome ES sukurti bendras vieningas taisyklės vartotojų, jeigu tiek prekiautojai, tiek vartotojai žinos, kokios yra taisyklės ir jos bus vienodos visose valstybėse narėse, jie galės e, parduoti bet kur, pirkti iš bet ko ir tai bus vienas iš svarbiausių aspektų vieningai rinkai. Ačiū. O FDD vardu ponas Zulo. Grazie. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Elektroninė priekyba tam, kad galėtų aukti, reikia, kad jie pasitikėtų piliečiai. Ir piliečiai turi žinoti, kad jų teisės yra apsaugotos, lygiai taip pat, kaip jos yra apsaugotos na, paprastose parduotuvėse. Nesvarbu, ar perkat skaitmeninį, ar turinį, ar tikrasias prekes. Ir reikia nu, dabartinės nuostatas gerinti, kad vartotojai galėtų geriau pa, pasinaudoti. Negalime taip pat sukurti ir papildomos naustos įmonėms. Ir pavyzdžiui, vartotojas gali pareikalauti, esant netitikčiai, ištaisyti e, padėtį ir jei tai nepadaroma, galės po to atsisakyti e, sutarties. Ir taip pat turime apsaugoti mažas ir vidutinės įmonės, e, da, kai jie da, prekiauja su vartotojais. Nes žinome, kad kartais pardavėjai e, susiduria su labai dideliais kaštais, kai jie privalo taisyti da, da, ne, prekes su def, uh, trūkumais. Ir reikia užtikrinti, kad da, būtų užsa, apsa, užtikrintos uh, tokios teisės, kuriomis galime naudotis paprastose parduotuvėse, nesvarbu, kad perkame skaitmeninį turinį, turinį ar perkame muziką ar filmą. Ir turi būti visuomet galioti taisyklė, kad e, netinkama prekė turi būti pakeista. Ir reikia galvoti apie ateitį. Tai reikia tai, kad ateityje vis dažniau bus naudojamasi audiovizualinių paslaugų platformomis. Ir reikia Taip pat e, nepamiršti, kad reikia daugiau gal galvoti apie naudojamas technologijas. Dėkoju. Toliau ponė Milien Trašinski, ENF frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė, Germano komisijos narė, prekyba internetu iš tikrųjų labai didėja dėl interneto technologijų ir šiandien ji yra būtina tam, kad mes, mūsų įmonės galėtų vystytis pirmiausia, tai takytina mažoms vidutinėms įmonėms ir tai ji taip pat naudinga vartotojams, bet aš norėčiau pasakyti, kad e, vis dėlto tam tikri interneto gigantai iškraipo konkurenciją. Jie naudojasi pirmiausia to, kad galioja skirtingos e, vartotojų teisų apsaugos taisyklės taisyklės. Ir todėl mes turime iš tikrųjų džiaugtis tuo, kad siekiame apsaugoti geriau vartotojų teisės, geriau apibriešta, kas yra tas skaitminės turinys. Reikalaujama taip pat, kad būtų laikomasi pardavimo prekybos sutarčių nuostatų ir taip pat tai, turi, tai turėtų padėti mūsų vartotojams daugiau pirkti, o verslui daugiau parduoti internetu. Ir tai yra gera žinia. Deja, da labai dažnai da, la, e, taikomos ideologinės nuostatos ir todėl tam tikri dalykai yra pernelik paviršutiniškai aptarti šiuose dokumentuose ir netitinka e, dabartinių ekonominių aplinkybių. Dėkuoju toliau Paulo Coelho. Presidente, caros colegas, todos os dias na União Europeia. Dėkui, kolegos, pirmininkė. Kiekvieną dieną milijonai mūsų piliečių internetu sudaro sutartys ir perka. Kai kuriuose valstybėse narėse nėra aiškio reglamentavimo. Ir yra įvairiausių, susit, visokiausių prieštaraujančių taisyklių, kaip turi vykti priekyba internetu ir ne internetu. Šis dokumentas yra bendra teisinė bazė ir vartotojams, ir verslui, ypatingai smulkiam ir dutiniam verslui. Mes panaikiname e, kliūtis sutartyse, kurios sutrukdė tarptautinę priekybą, priekybą tarp šalių. Tai yra be galo svarbu e, tos bendros taisyklės ir fiziniam, ir internetiniam parduotuvėm, jos sukuria bendrą rinką ir vartotojams, ir verslui. Labai džiaugiuosi kad buvo nepamiršta, pavyzdžiui, tokių valstybių narių kaip Portugalija, jau padaryti žingsniai. Reikia turėti omenyje e, tai, ką kai kurios valstybės jau padarė gindamos vartotojus. Kitai būtų neteisinga, nes mūsų tikslas yra pagerinti vartotojų teisę, o ne pabloginti. ES tikslas būtent yra toksai. Ačiū dabar, pane Anderson. Dėkoju. Aš kalbėsiu apie naują prekių pardavimo pirkimo direktyvą, kuri turėtų būti naudinga vartotojams ir verslui, ir net teisės ekspertams, kurie domėsi apskritai sutarčių teisę Europoje. Kaip jau buvo pasakyta, naujų prekių pardavimo da, sutarčių taisyklės yra labai svarbios, ypač dabar, kai kalbame apie priekybą internetu. Nežinome, kad vartotojai labai dažnai naudojasi savo sumoniais prietaisais tam, kad prisijungtų prie interneto. 14 straipsnėje yra kalbama apie tai, kad. Uh, uh, uh, brokuotos prekės turi būti pakeistos ar ištaisytos. 20-ame straipsnėje valstybės narės e, raginamos užtikrinti, kad vartotojai būtų informuoti apie savo teisės. Bet to galima pasidžiaugti tuo, kad 17-ame straipsnėje yra taip pat sustiprintos nuostatos dėl gamintojų atsakomybės. Aš tikiuosi, kad ateityje tas nuostatas galima bus dar labiau sugriežtinti. Ir mums pavyko patobulinti tam tikras šios direktyvos nuostatas, pavyzdžiui, užtikrinti prievalės rodyti perkelimą kitai šaliai ir nuostatas dėl valstybės narės galimybės galės dar, dar labiau jas patobulinti ir galės taip pat nustatyti terminus, kurie taikomi prekiai pakeisti. Aš norėčiau paraginti valstybės narės pasinaudoti šiomis nuostatomis. Dėkoju. Dėkoju toliau Antanas Guoga. Ačiū like to... Dėkoju, aš norėčiau pasveikinti kolegas, kurie tikrai nepailstamai ilg, dirbo tam, kad galima būtų baigti parengti šios dokumentus. Šie dokumentai tai yra labai svarbus kiekvienam ES ir taip pat labai svarbus įvertinsime juos iš bendros skaitmeninės rinkos perspektyvos. ES visi turi turėti teisę pirkti internetu ir mums reikia suderinto požiūrio. Džiaugiuosi iš tikrųjų, kad einama būtent šiuo keliu. Būtent tuo keliu, kurio žengdami mes sukūrėme labai sėkmingą ES. Aš buvau e, šešėlinio pranešėjų Teisės reikalų komitete ir žinau, kad kolegos tikrai labai daug dirbo ir džiaugiuosi, kad šiandien yra pasirinktas visiško suderinimo požiūris e, e, priekybos prekimės srityje. Ir aš norėčiau paraginti visus tęsti darbą ir pritarti šiam pasiūlymui. Dėkoju. Labai dėkoju. Toliau Kristel Šaldemoze. Tak for det. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien mes e, galime švęsti e, pergalę, nes laimėjo ES vartotojai. ES piliečiai vis daugiau perka internetu, dažnai e, perka ne iš savo šalies. Jie gali taip pat šiandien palyginti įvairių prekių kainas įvairiose valstybėse narėse. Ir dažnai vartotojai nežino iš tikrųjų, kokios yra jų teisės. O šie dokumentai padės mums užtikrinti geresnę vartotojų teisų apsaugą vartotojai de, de, rečiau susidurs sudėtingomis situacijomis. Aš džiaugiuosi, kad taip pat yra užtikrinta, kad brokuotos prekes turi būti pataisytos arba turi būti pakeistos. Taip pat džiaugiuosi, kad yra įtrauktos labai aiškios gamintojų atsakomybės nuostatos. Taigi šis rytis yra ta sritis, kurioje iš tikrųjų dirbame labai daug ir norėčiau padėkoti poniai Gebhardt Ir tai yra tas rytis, kur mes tai iš tikrųjų galime šiandien pasidžiaugti didelę pergalę. Dėkoju. Dėkoju toliau, ponas Rozatė. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie teisėkros dokumentų pasiūlymus, kurie yra labai svarbus tam, kad tinkamai galėtų funkcionuoti Europos skaitmeninė rinka. Norėčiau padėkoti nuoširdžiai ir ponui Vos, ir ponui Arimont, ir e, kitiems už jų indėlį. Taigi mes turėjome du tikslus. Pirmiausia, visi, kas perka internetu, nesvarbu, ar perka paslaugas ar prekes, ir tie, kurie perka ne internetu, turėtų tas pačias teisės. Antras mūsų tikslas buvo suderinti e, e, teisės aktus visoje ES tam, kad galėtume ištaisyti šiuo metu galiojančius e, nuostatų skirtumus, nes šiandien e, da, priekyba internetu valstybės narėse taikomas tikrai labai skirtingos e, da, taisyklės. Ir tikiuosi, kad nemalonios taigmenos taps, su kuriomis susiduria kartais vartotojai, taps praeitimi. Taigi labai džiaugiuosi, kad mums pavyko pasiekti šį tikslą ir raginu visus pritarti šiems dokumentams. Ačiū. O dabar galime pradėti spontaniškų pasisakymų procedūrą. Du e, žmonės galės pasisakyti. Pane Šoidavo, pirmoji kolegos. Taip pat džiaugiuosi pritardama šiam teisės aktui, kadangi jis pagerina teisės e, vartotojams, tačiau taip pat sukeria sąlygas e, prekiauti internetu, pagerina skaitmeninę rinką, taip pat e, sukuria galimybės e, vartotojams ir e, užtikrina saugumą. E, mums irgi reikia e, užtikrinti saugumą vartotojams perkant internetu, kad mes vartotojai jaustumėmės geriau, taip pat ir tiekėjai bei pardavėjai. Taip pat labai džiaugiuosi, kad buvo atrastas sprendimas ties techniniais klausimais, taip pat yra politinis sutarimas. E, ir galime toliau balsuoti dėl šio sustarimo po diskusijų. Taip pat norėčiau paprašyti komisijos narės aktyviau dalyvauti diskusijose su taryba ir taip pat dėl nesažiningos priekybos, komercinės praktikos direktyvos, ypač kalbant apie maisto produktų kokybę. Pone Grapinė, Ačiū pirmininkė, komisijos narė. E, tai yra direktyva, kurios laukiame labai ilgą laiką, kadangi jos pagrindinis tikslas buvo padėti e, plėtoti skaitmeninę rinką. Dauguma mažų vidutinių įmonių, taip pat vartotojų susiduria su e, nemažai skirtumų, skirtingais kriterijais, kurie yra taikomi rinkoje Dabar valstybės narės galės e, suderinti teisės aktus ir mes padėsime vartotojams e, vykdyti tarptautinę priekybą, skaitmeninę priekybą. Nemažai šių pasiūlymų yra tikrai puikus, e, kalbant apie tai, kas atsitinka su preke, kuri yra brokuota, kurią reikia galbūt pataisyti, kaip reikia atlyginti žalą perkančiajam. Taigi yra puiku, e, kad balsuosime dėl šio pasiūlymo ir galėsime taip pat e, šią direktyvą ir įgyvendinti. Ačiū. O dabar komisijos narė žodis jums diskusijos baigė, baigtos. Jau mm, metus girdžiu diskusijas, teiginius pranešėjų, kad tai yra puikia galimybė Europos parlamentui užbaigti susitarimą, kuris bus mm, naudingas Europos vartotojams ir verslo įmonėms. Būtent to ir reikia Europai. Tuo metu, kai ES politikos kryptis yra labai dažnai kvestionuojamos e, ES piliečių, ar jos yra arti piliečių ar ne. Taigi aš tikrai pritariu skaitmeninio paketo sutarčių dokumentų projektui, e, kuri, pritarimui ir aš galvoju, kad taip e, vartotojai galės pasinaudoti bendromis taisyklėmis. Europos komisija labai uh, rimtai vertina e, vartotojų apsaugų, taip pat e, skaidrų šio paketo perkelimą, kuris galėtų taip pat patobulinti ir vieningą skaitmeninę rinką. Ačiū. Ačiū. Komisijos narė. O dabar ponia Kaphart. Ačiū pirmininkė, dėkoju poniai komisijos nariai. Manau, mes patvirtinę šį dokumentą. Iš tiesų inovaciją ir skaitmeninę rinką labai stipriai patobulinsime, nes mes sukursime teisinį saugumą vartotojams, taip pat prekiautojams ir gamintojams. Tai yra be galo svarbu toje srityje, kuri vis labiau įsibėgėja. O mes turime užtikrinti, kad e, būtų sukurta europinė bazė. Mes e, atsižvelgiame ir į nacionalinės teisės e, ypatumus, bet taip pat ir pasiekėme inovatyvų vartotojų teisų gynimo lygį. Tai skaitmeninis vartotojų teisų gynimas. Ir mes iš tiesų ieškojome geriausio sprendimo vartotojams, didžiuojosi, kad mums pavyko pasiekti tokių aukštai išsikeltų tikslų. Dėkoju. Antrasis pranešėjas Aksel Fos, prašom. Dėkoju pirmininkė. Dar kartą dėkoju visiems, kurie pasisakė. Norėčiau dar kartą kreiptis į visus ir pabrėžti, kad šis sprendimas, abiejų šių dokumentų sprendimas, skaitmenio turinio tiekimo ir internetinės priekybos, sprendimas yra geras sprendimas ir prašau už juos balsuoti. Mes, mums tikrai pavyko pasiekti harmonizacijos, numatyti dviejų e, metų laikotarpį ir Mes e, kitame dokumente irgi numatėme metus ar dviejus metus. Tai yra labai svarbus žingsniai skaitmeniniai rinkai, bendrai skaitmeniniai rinkai, taip pat teisiniam saugumui, svarbu vartotojams, svarbu prekybai tarp valstybių. Todėl norėčiau padėkoti visiems, kurie dirbo su šiuo dokumentu, ypatingai komisijai, Paskal Arimum, Evelin Gerbhardt, už tą intensyvų bendrą darbą. Nuoširdžiai dėkoju. Ačiū. Pranešėjas Paskalė Rimum. Gerbiamas pirmininkė, komisijos narė, kolegos, labai trumpai. Penki dalykai. Pirma, trejus metus daug dirbame, antra, labai daug susitikinėjame, trečia, radome gerus kompromisų, ketvirta, stiprinome vartotojų teisės, penkta, e, palengvinome smulkaus verslo gyvenimą. Taigi dėkoju visiems, kurie dirbame su šio dokumentu ir prašau balsuoti už šį dokumentą. Dėkoju. E, diskusijos baigtos. E mes sugebėjome pasivyti laiką ir galėsime pradėti balsuoti pusę e, pirmos. Ir dėl šių dokumentų mes balsuosime šiandien. Trumpa pertrauka iki 12.30.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 La seduta è ripresa. Tęsame posėdį. Norėčiau Jums pranešti, kad pagal 187 straipsnį grupė Europos parlamento narių atitinkanti mažia, mažiausią nustatytą ribą rytoj, kai pradėsime nagrinėti judumo paketą, pateis. Uh, prašymą dėl to, ar galima nagrinėti du pranešimus. Pirmasis pranešimas yra susijęs su 2007 m. 22 direktyvos nuostatų ir taip pat 97 brūkšnys 67 direktyva, kuri yra susijusi su du uh, uh, krovinių gabenimų uh, keliais. Ir taip pat bus pateiktas da, prašymas dėl pranešimo 151, kuris yra taikomas da, kasdieniam ir kas savaitiniam vairavimo laikui ir kasdieniam ir kas savaitiniam uh, polsio laikui ir reglamentui 165, kuris ir taikomas tachografui, tachografams Van de Kamp. Tas prašymas bus pateiktas, e, pasiūlymas bus pateiktas rytoj prieš pradedant nagrinėti judumo paketą. Tai kalba eina apie prašymą pateikti prejudicinį sprendimą. Tas prašymas bus pateiktas pagal 187 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Dabar galime pereiti prie balsavimų. Pirmiausia, Regner pranešimas dėl prašymo atšaukti Jorno Dormano imunitetą. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau didie pranešimas. Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, vartinės balsavimas be pakeitimų, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas patvirtintas, taip baigėme pirmos, pirmos svartymo, svarstymo parlamente procedūrą, sveikiname pranešėją. Toliau prieida pranešimas dėl ES ir Izraelio, ES viržymė jūros regiono šalių sustarimo sudaryto sustarimo protokolų dėl Kroacijos įstojimo, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas patvirtinas. Sveikiname pranešėją. Toliau. Pono Makalės dar parinktas pranešimas dėl ES ir Uzbekistano visapusiško susitarimo. Raštu negavome jokių prieštaravimų šią rekomendaciją, kuri atitinka ir skelbėme pagal 113 straipsnio 6 dalį, kad ši rekomendacija yra patvirtintas. Sveikiname pono Makalistrį. Toliau, Ulfskog pranešimas dėl sezoninio laiko keitimo panaikinimo. Da, da, kalba eina apie komisijos pasiūlymą. Kas už? Pakeitimą nuo 33-34, kas prieš? Kas susilaikė? Norite, kad pasitikrintume? Gerai, tikriname tuomet, balsuojame. Balsavimas baigtas. Šis pasiūlymas atmestas. Toliau teisėkuros akto projektas, komiteto patikti pakeitimai dėl bloko, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuomi dėl komisijos pasiūlymo, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Toliau Būzek parengtas pranešimas dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių. Pirmiausia, dėl laikinas susitarimas, vardinės balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas patvirtintas. Toliau komisijos pareiškimai. 201 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Taip baigiame pirmojo svarstymo procedūrą. Toliau, būzek pranešimas dėl elektros energijos vidaus rinkos, laikinasis susitarimas, 187 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas, dokumentas patvirtintas. Toliau komisijos reiškia pareiškimai, kas už 188, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Taip baigėme pirmos svarstymo procedūrą Europos parlamente. Toliau Petersen pranešimas dėl ES energetikos reguliavimo institucijų e, bendradarbiavimo agentūros laikinasis susitarimas. 91 pakeitimas, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Dokumentas patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Baigime pirmąją svarstymo procedūrą. Toliau Zanonato dokumentas dėl pasirinkimo auditeris elektros energijos sektorijoje 63 tai pakeitimas, vartinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas yra patvirtintas, e, baigtas, e, taip, šio balsavimo baigėme pirmojo svarstymo procedūrą, sveikinau pono Zenonato. Toliau, pono Boni, parengimas dėl pažangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus asmeninius parametrus. E, pirmiausia, komiteto parengti pakeitimai, kas už šios pakeitimus, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau, 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 36 kas už, kas prieš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 Balsavimas baigtas. Atmesta. 53 pakeitimas. Komitetas pateikė, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis straipsnis, 62 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 63 atkrenta, toliau 22 D pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti.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 65 atkrenta, toliau 31 kas už, kas prieš, kas susilaikė, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 66 atkrenta. Toliau 67 vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 68 pakeitimas iš trijų dalių, dėl visų balsuosime vardiniu būdu. Taigi pirmoji dalis dabar balsuojame vardiniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar trečioji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 71 vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 72 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. Toliau 43 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 74 pakeitimas kas už, Norite pasitikrinti? Norite, kad pasitikrintume debalsavimo rezultatus dėl 43. Gerai, balsuojame tuomet elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 74 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 46 kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? patvirtinta. 75. Balsuojame vardiniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 49 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Atsiprašau, pas mane buvo pažymėta, kad reikia vardinių būtų balsuoti. Kas, taip nebuvo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau 73 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 60 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Voto chiuso. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau balsuosime dėl 13 pakeitimo. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinti dabar antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 61 atkrenta, toliau galutinis balsavimas dėl viso pasiūlymo, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas yra patvirtintas ir taip e, baigta yra pirmojo svarstymo procedūra Europos parlamente ir sveikiname pranešėją poną Bonį. Prego. Prašau. Dėl darbo tvarkos 150 taisyklė, pagal 150 taisyklę numatyta, kad mes turime dirbti kuo skaidriau nuo 11 dienos, vasario 11 dienos ir e, naujos taisyklės dėl pranešėjų darbo. Nuo pr nuo praeitos, nuo, nuo vakar dienos, e, pradėjus posėdį, vyko sustikimai su lobistais. Norėčiau, e, kad būtų kad būtų e, numatyta, jog iš vakaro prieš rinkimus nebūtų galima susitikti su lobistais ir žurnalistai. Be to buvo apšmeišti lankytojai, kurie norėjo pasisakyti tam tikrų klausimų. Negalima negražiai kalbėti apie tuos, kurie uh, pas, reiškia savo nuomonę kažkokių klausimų ir kurie ateina kaip pilietinės visuomenės atstovai aplankyti mūsų uh, parlamente. Ačiū. Vakar vakare. Taip, aš prašiau nesikišti į parlamento darbą. Tą patį raginimą pakartojau ir šį rytą. Taigi, toliau pereiname prie autorių teisų bendroje skaitmeninėje rinkoje. Pirmiausia, balsuosime dėl pasiūlymo atmesti komisijos pasiūlymą. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pasiūlymas yra atmestas. C'è una... C'è una mozione di 38 deputati. Do la parola onorevole. 38 parlamentarai e, pateikė pareiškimą. Regner suteikiu žodį dabar. Much, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kalbu daugiau nei 38 parlamento narių vardu. Pirmiausia, norėčiau visiems padėkoti, kas iš tikrųjų dirbo tam, kad mes galėtume apsaugoti menininkus ir kūrybininkus. Deja, pagal direk šią direktyvą reikėtų toliau tobulinti. Praeitą savaitę e, pranešėjo partija viešai paskelbė, kad ši direktyva yra neaiški ir neaišku, kas vyks su turinio įkrovimo filtrais ir neaišku, kai, ar galima bus ją įgyvendinti da, e, Vokietijoje. 200 tūkstančių žmonių išėjo į gatves, 5 milijonai pasirašė peticiją. Gerbėjai kolegos, aš norėčiau Jums priminti, kad direktyvos pavadinimas yra autorių teisės skaitmeninėje bendroje rinkoje. Mes privalome įspręsti da, a, tas problemas, kurios kelia visuomenės susirūpinimą. Europinių, o ne nacionalinių lygmenių turime tą daryti. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad galima būtų pateikti pakeitimus šią direktyvą ir kad būtų leista balsuoti dėl tų pakeitimų, kuriuos mes pateikėme ir kurie, kurios pasirašė nemažai parlamento narių. Pranešėjas nori pasaky, ką nors pasakyti, ne? Ar galime perėti prie balsavimo? Ne. Gerai. Dėl Regner pran, pasiūlymo balsuojame, tai vardinis balsavimas. Ripeto, la proposta dell'onorevole Regner. Balsuojame dėl Regner pasiūlymo. Pirmiausia, balsuoti dėl pakeitimo, o ne dėl susitarimo. Ar aišku, dėl ko balsuojame? Taip aš suprantu, kad frakcijose gal e, ne viskas visiems aišku. Ar visi balsavote? Bene, Gerai, tuomet balsavimas baigtas. Šis pasiūlymas yra atmestas. Votiamo ora, votiamo ora l'accordo. Dabar balsuosime dėl laikinojo susitarimo. vyks vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Tuomet baigime balsavimo procedūrą. Šis dokumentas patvirtintas. Toliau balsuosime dėl komisijos pareiškimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta tą pačią balsų persvarą. Na kągi, taip Man buvo akivaizdu, kad e, kokia buvo balsų persvara, tokia pat kaip ir pirmą, pirmą kartą balsavome. Taigi dabar mes galim pasakyti, kad baigta pirmojo svarstymo procedūra ir sveikiname poną Vos. Potrete applaudirlo anche adesso se l'onorevole. Taip, galėt, galėsite ir toliau, ir dar kartą paploti ponui Vos, nes taip pat dabar balsuosime dėl Gebhardt Vos pranešimo, dėl skaitminio turinio teikimo sutarčių, vardinis balsavimas, balsuojame dėl laikinojo susitarimo. Prašau balsuoti. Il voto è. Balsavimas. Baigtas. Šis tekstas patvirtintas. Sveikiname dar kartą poną Vos ir ponę Gerbhardt. Toliau balsuosime dėl Arimom pranešimo, dėl prekių pardavimo sutarčių. Laikinasis susitarimas, vardinės balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis tekstas patvirtintas, baigtas pirmos, baigta pirmojo svarstymo procedūra ir sveikiname poną Arimont. Toliau Engstrom pranešimas žvejyba BVJŽK susitarimo rajone. Laikinasis susitarimas balsuojame dėl uh, 20-ojo, kas už, kas prieš. Atsiprašau, sako pirmininkas, turėjo būti surinktas vardinis balsavimas. Uh, Prašau balsuoti. Taip, teisingai pastebėjote. Balsavimas baigtas. Šis tekstas patvirtintas. Toliau komisijos pareiškimai, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Taip, baigta pirmojo svarstymo procedūra ir sveikiname poną, ponę Engstrom. Toliau valiant pranešimas dėl ataskaitų teikimo pareigų suderinimo aplinkos politikos srityje. Laikinasis susitarimas balsuojame vardiniu būtų, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis tekstas patvirtintas, baigta taip pirmojo svarstymo procedūra, sveikiname ponę Valien. Toliau dėlė pranešimas, e, specialiosios maksimalus transporto priemonės ilgio taisyklės, laikinasis susitarimas, balsuojame e, vardiniu būdu, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pirmos svarstymo tekstas patvirtintas, pirmos svarstymo procedūra baigta ir sveikiname ponę Delį. Toliau Ninos Gil parengtas pranešimas Anglijos pėdsako mažinimo. Atsiprašau, prašome. You, request... Ačiū pirmininkė. Aš paprašiau dviejų minučių laiko, taigi ir e, norėjau pakalbėti apie tvarių lyginamųjų rodiklių teisės aktos pagal BPO 6,5 milijardo eurų reikia visame pasaulyje, kad mūsų ekonomika būtų tvaresnė ir su, būtų sumažintas dviem laipsniais klimato atšilimas. Ir tai yra labai svarbu, reikia investicijų ten, kur vyksta anglies mažinimas. Tai kad tai būtų sumažinta rizika ir taip suteikia galimybę visiems lyginamų indeksų administratoriams e, taikyti vienus kriterijus. Pirmininkė, e, tvarumas yra daugia lypis aspektas, tačiau yra nemažai aspektų, tokių kaip įvairovė, kuris labai dažnai yra pražiūrimas pro pirštus. Pirmą kartą, kai kalbėjau, e, tada buvo kitas pirmininkas. Po 20 metų ji yra vienintelė pirmininkė, kuri yra moteris. Ir mes sakome, kad esame pasaulio lyderiai, kalbant apie įvairovę ir lygybę. Nemažai moterų gali tapti komisijos narėmis, pirmininkėmis, bet pirmininkė moteris niekada nėra buvusi šiame parlamente didelių frakcijų lyderėmis irgi niekada netampa moterėmis. Ir čia Aš e, e, irgi volatiruosiuosi dar vienai kadencijai, bet aš noriu užtikrinti ir, e, ir gauti jūsų patikinimą, kad mes šią neligybę bandysime sutvarkyti, kad kitokiu atveju mes negalėsime su nieko kovoti. Aš manau, kad mes galime susidoroti su lyčių neligybė ir kad mūsų politinė sistema būtų daug įvairesnė. Jeigu mes jeigu galiu dar paplašyti jūsų dėmesio, kadangi tai gali būti mano paskutinė kadencija. Aš, e, kolegos, e, Brexitas, aš manau, yra klaida. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Dėkoju. Dėkoju, sako. Mes turime ponę Dzimer, pavyzdžiui, kuri yra frakcijos pirmininkė. Siūlau perėti prie balsavimo. Gerbimoji ponė Digil, prašau jūsų atsižvelgti mano prašymą. Norėčiau Jums pranešti, kad šioje, fra, šioje salėje yra ponia Keller ir ponia Ziller. Jos yra frakcijų pirmininkės. Turėtumėt apie tai žinoti. Na kągi, siūlome dabar perėti prie balsavimo dėl laikinojo susitarimo. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Tekstas yra patvirtintas, baigta pirmojo svarstymo procedūra Europos parlamente. Sveikiname ponę Gil. Toliau, pono Arimont pranešimas dėl konkrečių nuostatų taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo. Suteikiu žodį ponui pranešėjui, jis paprašė žodžio. Pone Arimont, jūs paprašė žodžio. Dėkuoju, pirmininkė. Įvyko daug posėdžių, svarstėme šį dokumentą ir ieškojome daugumos ir komitete dauguma patvirtino tokią programą kaip Interreg. Interreg programa yra priešingybė Brexitui. Čia mes kalbame apie bendradarbiavimą, e, investavimą iš mūsų lėšų, susėdimą prie vieno stalo, solidarumą. Dėkoju visiems, kurie dirbo kartu ir tikiuosi, kad toliau šitai programai bus skiriamos lėšos ir jinai bus įgyvendinama. Dėkoju. Balsuojame dėl pirmojo svarstymo pabaigos. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Sveikiname pona Arimont. Toliau Rezoliucija dėl Afrikos kilmės asmenų pagrindinės teisės, piliečių teisų, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pasiūlymas, pirmasis pakeitimas, aštuntam straipsniui, vartinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 11 pastraipa, antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. Dabar balsuomi dėl visos rezoliucijos su patvirtinės pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis tekstas patvirtintas. Toliau periname prie Kofod Niedermayer pranešimo. Ilgas balsavimas mūsų lai laukia ir prašau aiškiai kelti rankas, tuomet, kai balsuosime rankos pakelimu. Taigi balsuosime dėl pranešimo finansinių nusikaltimų mokesčių vengimo.